E, prašymą dėl užsienio investicijų strateginiuose sektoriuose. Šie pasiūlymai buvo perduoti atitinkamiems komitetams. Dabar darbo atvarkė. Remiantis 149 straipsnių buvo išplatintas darbo atvarkės projektas įvyko konsultacijos su frakcijomis ir dabar mes teikiame štai kokius pasiūlymus dėl darbo atvarkės projekto. Dėl trečiadienio Antras ir trečias klausimai apkeičiami vietomis. Taigi, Europos socialinių teisių ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvaros iniciatyvos ramstis bus svarstamas po to, kai bus aptarta padėtis Vengrijoje. Tai tampa antroji klausimo, ar kas nors prieštarauja. Jeigu ne, tai darbo tvarkė yra atitinkamai patvirtinta. Taip pat esu gavęs dar vieną prašymą. Kolega Pitelė. Ačiū. Ne dėl šito klausimo, dėl to visi sutarėme. Bet norėčiau pasiūlyti štai ką. Po to, kai pasibaigs diskusija apie Vengriją, norėčiau paprašyti, kad būtų pateiktas ir rezoliucijos projektas, dėl kurio būtų balsuojama gegužės mėnesį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, NF paprašė įtraukti klausimą dėl uh, Taigi konstatuoju, kad buvo patiktas šis pitelos prašymas, kas už, kas prieš. Dėl deklaracijos, kad būtų teikiama deklaracija apie padėtį Vengrijoje, kuri, dėl kurios būtų balsuoma gegužės mėnesį. Ar kas nors prieštarauja, kolega Jurek? Europa ma już dość konfliktów, żeby. Na, Europoje buvo pakankamai konfliktų ir mes neturėtume pradėti dar vieno konflikto su šalimi, kuri nori gyventinti savo kultūros politiką. Mes galime tai svarstyti, jeigu parlamentas to nori, tačiau pradėti uh, E, svarstė rezoliuciją ir kalbėti apie konfliktą su kita šalimi reiškia, kad mes tik pagilinsime krizę. Daug iš mūsų jaučiame solidarumą su Vengrija ir neturėtume dauginti, didinti e, krizių skaičiaus Europoje. Nemanau, kad reikia tokios rezoliucijos. Taigi balsuokime dėl šio prašymo. Prašymą pateikė SND frakcija. Kažkas dar norėtų pasisakyti dėl darbo tvarkos. Petite... Gerbiamas pirmininkė, trumpai dėl to, ko prašė ponas Pitela. Keletas frakcijų susitarė e, prašyti e, rezoliucijos ir taip pat e, prašyti, kad būtų nusiusta misija į Vengriją. Dėkuoju, norėjau tą pasakyti Jums. Onorevole, io E, gerbiama kolegė, šį prašymą pateikė ponas Pitelė SND frakcijos vardu. Buvo paprašyta po diskusijų pateikti rezoliuciją, dėl kurios būtų balsuojama gegužės mėnesį. Nebuvo kalbama apie jokią misiją į Vengriją. Quindi mi pare che la plenaria si pronuncia. Taigi panašu, kad čia jokių pokyčių ir nebus. Dabar balsuokime. Balsuokime dėl e, SND frakcijos pasiūlymo. Dėl rezoliucijos apie padėtį Vengrijoje, dėl jos bus balsuoma per pirmą gegužės sesiją. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasiūlymas yra patvirtintas. Taigi, Po diskusijos bus pateikta rezoliucija, o dėl rezoliucijos bus balsuojama per pirmą gegužės plenarinę sesiją. Taip pat gavau ir daugiau e, prašymų. ENF prašė, jog vyriausia įgaliotinė pateiktų pranešimą, pareiškimą apie koptų padėtį Egipte tas pareiškimas turėtų būti ap, e, aptartas po to, kai e, būtų patiktas po to, kai būtų aptarta padėtis Turkijoje, o toks klausimas, kaip Europos kultūrinio paveldo metai, būtų atidėtas iki gegužės mėnesio pirmosios sesijos. Ačiū pirmininkė. Balandžio 9 dieną įvyko Egipte išpoliai prieš koptus jų metu žuvo 78 tikintieji. Tai yra didžiulis išpolis prieš krikščionių bendruomenę Egipte. Iš viso yra 10 milijonų koptų ir jiems nuolat kyla grėsmė. Pagal 149 A straipsnį aš prašau šį klausimą įtraukti darbo tvarkę. Ir taip pat prašau, kad dėl šio prašymo vyktų balsavimas e, e, vardinis balsavimas. Taip pat e, noriu e, pasakyti, kad šią savaitę pats popiežius ketina vykti Egiptą aplankyti koptus. Ačiū. Ar kas nors norėtų paprieštarauti tam prašymui dėl Egipto koptų? Kas prieš? Honorable Preda. Kolega Preda. Gerbiamas pirmininkė, dėkoju. Mūsų frakcija pasisako už diskusijas dėl krikščionių padėties artimuosiuose rytuose, bet gegužės mėnesį. Ne dabar ir aš žinau, kad rytoj susiksė su, su vyriausiųjų muftijumi Egi, iš Egipto atvykstančių ir man atrodo, kad reikėtų tikrai gegužės mėnesį rengti tokias diskusijas, nes dabar turime jau daug numatytą klausimų mūsų darbo tvarkyje. Honorevole Obermeier. Kolega Obermeier, ar jūsų prašymas išlieka surenkti diskusijas apie Egipto koptų padėtį dar per šią sesiją? Ar jūs vis dėlto pritartumėte e, kolegos Preda pasiūlymai surenkti diskusijas gegužės mėnesį. Aišku, apie tai dar pakalbėsime ir per pirmininkų suėgą, bet ar pritartumėt tam, kad diskusijos vyktų gegužę? Ačiū pirmininkė. Ne, aš manau, kad situacija labai įtempta. Mes neturėtumėm šio klausimo dar kartą atidėti. Šiandien bus svarstomi ir kiti labai aktualūs klausimai. Taigi aš noriu paprašyti, kad klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę. Tai tikrai labai atitinka ir tą faktą, kad kaip tik dabar e, popiežius lankosi Egipte. E, voorzitter, mag ik u even informeren? wat we nu precies gaan doen. Dėkuoju. Mes e, dabar išklausėme du pasiūlymus. Ponas Prėda e, pateikė savo pasiūlymą. Ir aš taip pat noriu pasakyti, kad suprantu tai, ką siūlė ponas Obermairis, bet dabar galime e, balsuoti dėl to, ką pasiūlė ponas Prėda. Ir aš kaip delegacijos vadovas tikrai e, palaikyčiau pono Perėdos pozicijai. Ponas Buštinaru. Aš pirmininkė visiškai sutinku su tuo, kad reikia aptarti situaciją, koptų padėtį. Bet pirmiausia, kas kaltas dėl to, nes vyriausybė valdžia daro viską, ką gali, kad užkirstų kelią teroristiniams išpoliams. Ir žinome, kad teroristai yra teroristai, o aukos yra aukos. Ir e, nebūtinai galbūt reikia kalbėti apie religiją. Aš e, pritarčiau kolegos priedos pozicijai ir nekalbėti galbūt tiek apie religinį šios tragedijos aspektą, kalbėti plačiau. L'aula è sovrana. Metto in votazione. Kągi balsuokime. Balsuokime dėl NF frakcijos prašymą. Jį pristatė kolega Obermeier. Prašymas dėl to, prašoma į šios sesijos darbo tvarkę po diskusijų apie Turkiją įtraukti diskusijas ir vyriausios įgaliotinės pareiškimą apie Egipto koptų padėtį. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Gyvenai. Votai chiuso. Baigiame balsuoti. Prašymas atmestas. Toliau kolegos Predos prašymas. Prašom. Pane Beres. Pane Beres. Aš nežinau, ar kas nors taip e, įtakos rezultatą, bet aš pamiršau kortelę ir bals, norėjau balsuoti prieš pasiūlymą, ką tik tai pateiktą balsavimui. Allora, vi propongo la seguente. Kągi, dabar siūlau štai kokį sprendimą. Pirmininkų suiga turės tvirtinti gegužės mėnesio pirmos plenarinės sesijos darbo atvarkę. Na ir pirmininkų, į pirmininkų sueigos darbo tvarkiai trauksime pono Predos prašymą, jam pritarė ir SND frakcija kartu su ponu Bostinaru. Ir tuomet pirmininkų sueiga nuspręs. Man atrodo, kad daugelis pritarė tam, kad per gegužės pirmą plenarinę sesiją būtų aptraukta, įtrauktas tos klausimas kaip krikščionių persikimas pasaulyje apskritai. E, rytoj aš Taip pat dar pabrėšiu. Susitikę su vyriausiųjų muftijimu, kad yra labai svarbus dialogas tarp religijų, o taip pat ir Egipte, kur yra musulmonų dauguma, tačiau apie 10 milijonų, ir apie 10 milijonų krikščionių. Taigi būtina apsaugoti mažumas ir Egipte, kaip kad mes darome čia Europoje dėl, tai kaip jau sakiau, rytoj susitikęs Europos parlamente su didžiuoju uh, uh, muftiju, aš su juo šį klausimą aptarsiu. O paskui klausimas bus įtrauktas į pirmininkų saigos darbo atvarkę. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad ketvirtadienį jau įvyko balsavimas dėl uh, pranešimo apie kolegos Lebreton imuniteto panaikinimą. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad pagal 105 straipsnio trečią dalį buvo pristatytas prašymas prieštarauti komisijos deleguotam reglamentui e, dėl reglamento 978-2012 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos. E, bus ketvirtadienį dėl to balsuojama. Taigi darbo atvarkė su šiais pakeitimais yra patvirtinta. Pasiamo. Na, o dabar galime pereiti prie komisijos pareiškimo apie padėtį Vengrijoje. Suteikiu žodį Europos komisijos pirmininko pavaduotojui Franz Timmermans. Much, Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ministra pirmininkė, Neseniai įvykiai Vengrijoje sukėlė nerimą ES ir už jos ribų. Mes taip pat nerimaujame. Yra